So, colleagues, uh, we uh, begin again on our agenda. It was to be 9.40, it's 9.43, apologies. Uh. Labai atsiprašau, bet jau galime vėl pradėti posėdį. Visi kito klausimo uh, parlamentarai jau atėjo ir dabar kalbėsime apie ES mažumų apsaugos sistemos pristatymo. Uh, šį, šią studiją mūsų komitetas užsakė 2017 uh, E, metinės mokslinio tyrimų programos kontekste. Šiandienos prezentacija tinka į mūsų e, tolesnę darbo atvarkę, nes mes kaip tik svarstysime nažį e, iniciatyvinį pranešimą dėl minimalių mažumų apsaugos standartų. Birželio ketvirtą dieną bus pristatytas tas dokumentas. Ir kolegoms šis klausimas labai įdomus. Todėl dabar negaiždamas laiko aš suteiksiu žodį Linai Vasiliūtei, kuri atstovauja Europos politikos studijų centrą. E, viena iš studijos autorių. Prašau Jums 15 minučių. Prašom pristatyti studiją. Good morning and thank you very much. Labas rytas, labai ačiū, kad mus pasikvietėte ir suteikėte galimybę pristatyti šį dokumentą. Taigi visų pirma, aš dėkoju uh, Libe komitetų už tai, kad prašė tokios studijos. Taip pat dėkojame IPOL generalinio direktorato atstovams už tai, kad jie prižiūrėjo mūsų darbą. Studija išplaukė e, iš bendrų pastangų Seržijo Karera, Gail ir aš prisidėjome prie to. Be to, mes pasitelkėme ekspertus, e, kurie pasidalino žiniomis apie e, etninių e, mažumų teisės. E, E, skirtingų tipų mažumos buvo aptariamos. Viena, vienas iš ES šūkių buvo, kaip jau pastebėta e, šiandienos programoje, e, vienybė įvairovėje. Klausimas galėtų būti tik keliamas toks, kaip mes galime apsaugoti tą vienybę įvairovėje. Ar turime deramus mažumo apsaugos mechanizmus? nes jie yra reikalingi dabar, kai kyla nacionalizmas, ksenofobija, antisemitizmas ir pasipriešinimas Romams. Mes girdime nuolat politinės diskusijas tą temą. Labai daug apie tai buvo kalbama Junktiniai karalystiai, rengiantis pasitraukti iš ES ir dabar nacionaliniuose valstybių, skirų valstybių rinkimuose. Mažmos dažnai tampa daugumos aukomis. Taigi, kaip apsaugoti mažumas ateityje? Atlikome studiją, kurią jūs galite pasiimti, jei neklystų, ji jau šiandien visiems yra spausinta. 170 puslapių, tą studiją neišsigaskit, nes labai didelė dalis tos studijos yra priedai, kuriuose mes detaliai kalbame apie tai, kokia šiuo metu yra sukurta mažumo apsaugos sistema, kokie yra ES įvažiavimo taškai, kokios praktinės problemos mažumoms kyla šiuo metu ir kaip tą klausimą galime susijęti su teisės viršenybės mechanizmu, kad mažumos iš tiesų galėtų būti apsaugotos, net tais atvejais, kai e, teisės viršenybės dominavimas mažėja. Mūsų metodas e, siejama e, su trikampiu. E, demokratija, pagrindinės teisės ir viršenybės principas. Tai yra trys elementai sudarantis trikampio kampus. E, tas trikampis turi būti stabilus ir lygybė bei nediskriminacija turi būti to trikampio viduryje. Mes e, mažumos, mažumas per e, studiją vertinome iš dviejų perspektyvų. Viena vertus, kalbame apie grupių teisės, kai kažkas konkretaus turi būti suteikta uh, E, mažumų atstovams, nes jų lingvistiniai, kultūriniai, religiniai poreikiai skiriasi. Jie turi e, teisę į e, atitinkamas nuostatas, atitinkamas sąlygas. Kitas dalykas yra skirių asmenų nediskriminavimas. Yra tai bendras ES politikos elementas, kai kalbame apie nediskriminavimo principą taikymą visur. Uh, Pagrindinis klausimas mums buvo, kaip apsaugoti mažumas, kai egzistuoja institucinis struktūrinis rasizmas ir diskriminacija nukreipta prieš juos. E, per atlikdami studiją mes e, nagrinėjome etninės, religinės ir kalbinės mažumas. Daugiausia dėmesio skiriame romams ir e, pasipriešinimui jiems, taip pat antisemitizmui. E, E, o kalbant apie religinės teisės, kalbėjome apie islamofobiją ir ją labai atidžiai e, išnagrinėjome. Dešimtyje valstybių narių dirbame ir vienoje valstybėje besirengė čia įstoti Europos Sąjungą, tai yra Serbijoje. Be to mes suderinome tą tarp sekcijinį požiūrį savo veikloje teisės viršenybė ir e, mažumų statusas ir galimybės naudotis teisėmis e, priklauso nuo gyventojo statuso. E, priklauso nuo to, ar atitinkamas asmuo yra priegloščio siekiantysis, trečiosios šalies pilietis, ES pilietis ar atitinkamas valstybės pilietis nacionalinis pilietis. Mūsų nuomonė e, tai e, labai skiriasi tarp valstybių narių ir ypač vadinamosios mažos, e, naujosios mažumas kaip trečiųjų šalių piliečiai, prieglopščio siekiantieji, pilietinėje visuomenėje buvo išskiriamos kaip komplikuočiausios. Ir buvo atlikta internetinė apžvalga ir supratome, kad šioje srityje yra labai sunku uh, E, užtikrinti teisės ir įsikišti į susidariusias aplinkybės. Tradicinis požiūris, e, tradiciniai būdai integruoti e, mažumas čia susiduria su nemažai sunkumais. Kokie buvo mūsų metodai? Buvo atliekamas administracinis tyrimas, tikslinių grupių apžvalga, mes su tikslinėmis grupėmis diskutavome apie lygybę, pasitelkėme lygybės institucijas bendradarbiavame su Equinet ir mažumų teisų organizacijomis, bendradarbiavame su mažumų teisų grupėmis. E, labai svarbi išvada, kurią padarėme atlikdami tyrimą, yra ta, kad teisės viršenybės problematika yra neatsiejama nuo mažumų apsaugos stokos. Ir E, tai, kad institucijos diskriminuoja mažumas, yra pirmasis e, teisės viršenybės e, silpnumo požymis. Ir mažumas paprastai tai pajaučia pirmosios. Toliau mes galvojame, kaip teisės viršenybės sistema galėtų būti pagerinta, kad ES galėtų išlaikyti skirtingų E, mažumų teisės. Šiuo metu ES yra 8 procentai mažumoms priklausančių, 8 e, procentai gyventojų priklauso mažumoms. 10 e, procentų yra lingvistinės mažumos. ES sutarčių antrajame straipsnėje yra parašyta, kad pagrindinės teisės, skaitant ir mažumų atstovų teisės, yra pagrind, yra, yra būtinai užtikrinamos. Valstybės narės turi e, gerbti mažumų teisės ir e, laikytis nediskriminavimo nuostatų. Mums buvo labai įdomu. Mes e, svarstėme e, rasizmo ir lygybės demokratiją. Labai dažnai pastebime, kad mažumų teisės yra paliekamos tarptautinėms organizacijoms spręsti, pavyzdžiui, jungtinėms tautoms arba SBO arba Europos tarybai. Savo studijoje labai aiškiai pasakėme, kad ES teisė yra specialių dalykų, e, dėl kurių mes negalime pasikliauti trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Europos taryba. Mes turime aiškiai pareikšti, kad kažkas negero vyksta mūsų teisės sistemoje. Patys tą turime išvelgti. Pavyzdžiui, jeigu institucijose Romai yra diskriminuojami, tai e, iškyla grėsmė pasitik, abipusiam pasitikėjimui e, teismų ir policijos bendradarbiavimu. Pavyzdžiui, jeigu Romai negali naudoti savo teisėmis, jie negali kreiptis į teismų sistemą, arba jaučiasi neišklausomi tenai, e, todėl tų žmonių iš karto atsiranda per daug kalėjimuose. Tai yra pirmasis signalas, rodantis, kad nacionalinė sistema neveikia taip, kaip reikėtų ir abipusis pasitikėjimas šiuo atveju turėtų būti peržiūrėtas ir e, patikrintas. Europos žmogaus teisų teismas e, keletoje bylų tokį sprendimą yra prieėmęs. Taip pat matome, kad ES labai aktyviai e, reiškiasi integruojant romus. Mes sveikiname žingsnius teisinga linkme, tačiau darome prielaidą, kad tai yra ekonominių ir socialinių teisų klausimas. Tai yra susijęs su E, institucinio diskriminavimo metodų e, įsitvirtinimo. Jos reikėtų pakeisti. Naujajame programos laikotarpyje turėtų būti numatytas planas e, Romų įtraukimui, integracijai nacionaliniu lygiu. Taip pat reikia kovoti su um, ksenofobija Romų atžvilgiu. Ir mes dabar e, suprantame, kad pirmiausia turime e, dirbti su instituciniu diskriminavimu. E, kas atstovauja mažumas, mažumų atstovavimas nacionaliniu lygiu ten, kur jie labiausiai turėtų būti matomi. Kai kalbame apie mažumą, suprantame, kad turi būti imamasi daugiau veiksmų, įtraukiant e, įtaką valdžią turinčius asmenis. Turi būti vertintos galimybės išlaikyti ar suteikti teisės mažumoms. Vienas iš pagrindinių praktinių iššūkių šio klausimu, kurį mes aptarėme ir tai prieduose mūsų labai aiškiai matosi, yra tas, kad skirtingose tarptautiniuose mechanizmuose, pavyzdžiui, EUPR, tai yra rasinės diskriminacijos naikinimo komitete, moterų diskriminacijos komitete, E, vis dažniau ir dažniau yra kalbama apie pažeidimus ir akivaizdžiai matome, kad tarptautinių regioninių mechanizmų ir standartų vis dažniau yra nesilaikoma. Kalbėdamės su tikslinėmis grupėmis pastebėjome, kad vyriausybės e, tarsi taikstosi su e, įstatymų nesilaikymu. Ir e, todėl mažumų teisės ir nediskriminavimo standartai e, E, nėra užtikrinti. Visoje 11 nagrinėtų valstybių tos problemos buvo išvelgtos. Viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad dažnai tarptautinių regioninių mechanizmų esmė susiveda į politinę, politinį geranoriškumą valstybės subjektai turi būti suinteresuoti laikytis tarptautinių standartų. Yra valstybių, kuriuose tie subjektai net varžosi, kuris geriausiai apsaugos žmogaus teisės, geriausiai užtikrins jų laikymasi. Tačiau ne visuomet taip yra. Ir sprendimų įgyvendinimo nevykdymas arba parlamentinės kontrolės nevykdymas yra problema, kurioje, kurią sprendžiant ES galėtų suvaidinti rimtesnį vaidmenį. Mes pasibėme, kad tam tikros direktyvos nėra ratifikuojamas arba nėra e, suderinama su teisės aktais e, nacionaliniu lygmeniu. ES padėtį vertinę akivaizdžiai galime išskirti valstybės narės, kurios e, nesilaiko tarptautinių konvencijų reikalavimų. Grįžtame prie teisės viršenybės. matome, kad egzistuoja trys galimi e, valstybių narių scenarijai. Yra valstybių narių, kuriuose teisės viršinybė ir pagrindinės teisės yra gerai užtikrintos, e, pavienių valstybių narių tokių yra. Ir pastebėjome, kad nacionaliniai mechanizmai užtikrina tą padėtį. Kitas scenarius valstybės, kuriuose yra institucinio diskriminavimo požymių arba rasizmo mažumų atžvilgių požymių. Tačiau ir juose yra taikomi tarptautiniai mechanizmai ir paprastai stengiamasi e, problemas išspręsti. Nuo čia trečiasis scenarius yra valstybės, kuriuose e, teis viršenybės taikoma vis mažiau ir mažiau. Ir e, čia būtina tarptautinės organizacijoms įsikišti ir bandyti ištaisyti padėtį, kol dar ne per vėlų. Galvojant apie teisės viršenybės mechanizmus, suprantame, kad reikia įsteigti nepriklausomą komisiją, kuri galėtų įvertinti sistematiškumą ir pažeidimų rimtumą. Kalbame apie pažeidimus nukreiptus prieš pažeidžiamas grupės. Tokia komisija galėtų įvertinti egzistuojančios rizikos rimtumą ir įsikišti, e, kol dar ne per vėlų, kol dar nebus pasiektas trečiasis scenarius, kai jau per vėlų yra net kalbėti su valstybėmis narėmis. Kaip e, rodikliai yra įrodymų apie sistematiškumą rinkimas. Ir mes manome, kad reikėtų žiūrėti Europos tarybos žmogaus teisų bandomųjų atvejų uh, savadą. E, tokių atvejų yra pakankamai daug ir iš to galima padaryti išvadas. Taip pat reikėtų stebėti, kaip yra nuosprendžiai gyvendinami ir ministrų komitetai e, atlieka vertinimo peržiūras. Taip pat yra taikomas tarpinės priemonės ir užšaldomi valstybiniai veiksmai pagal Europos žmogaus teisų teismo 39 taisyklę. Toliau kreipiamės, e, reikalau, reikalaujame, kad pagrindinių teisų hartija būtų traktuojama kaip e, teisų bilis, kaip tikras teisės numatantis įstatymas. Jis negali e, riboti, apriboti ES e, įsikišimų e, tais atvejais, e, kurie yra susiję tik su ES institucijomis. Reikia numatyti platesnį veikimo mastą ir e, tada pagrindinių teisų hartijos 51 straipsnis galėtų būti pritaikytas. Mes manome, kad būtų atvertas geras potencialas e, sukurti sisteminius pažeidimo atvejus, susijęjant skirtingus pažeidimus ir įvertinant, kaip jie pažeidžia pagrindinės teisės ir teisės viršenybės skirtingose valstybėse narėse. Taip pat turime galvoti apie Europos teisingumo teismą. Europos Sąjungos teisingumo teismą. Trečiųjų šalių įsikišimas gali būti e, svarbus ypač neapykantos e, atvejais ir diskriminacijos atvejais. Taip pat turime galvoti apie kolektyvinius skundus ir galimybę juos teikti pagal tarptautinius mechanizmus. Taip pat mūsų nuomonė labai svarbu e, pritaikyti e, Europos Teisingumo teismo laikinasias priemonės, e, jos turi neblogą potencialą sustabdyti valstybės, nar... pažaboti valstybės narės, kurios bando netinkamai elgtis. Kaip žinote, jau pateikta daug įdomių pasiūlymų jūsų parlamente. E, bandant užtikrinti pilietinės visuomenės, pilietinių organizacijų e, nepriklausomybę ir finansavimą. Turime kalbėti apie naujo finansavimo, e, naujo finansavimo programos pakeitimą. Kalbame taip pat apie bilinėjimosi fondą. Mūsų nuomonė tai būtų naudinga užtikrinant mažumų teisės ir tos mažumos galėtų Uh, būt, galėtų gyventi pagal vienodas sąlygas kaip ir visose, kaip visose valstybėse narise. Ačiū, ačiū už klausiusiu. Lauksiu jūsų klausimų. Dėkoju tiems nariams, kurie atvyko į diskusijas, jų nėra daug. Norėčiau pasakyti, kad mažumų ataskaitą 2004-aisiais aš rengiau prieš didžiąją stojimo bangą ir labai džiaugiuosi, kad Sergio Carrera ir Elspeth Gild kartu su jumis rengė šią, šią, šią studiją nes atrodytų, kad tai yra labai lengva. Lengvas rytis, bet tai yra nepaprastai sudėtingas rytis, nes netgi mažumų apibrieštis ES yra didelė problema. Ji tapo problema 2004 metais, kai įstojo daug šalių, nes anglo-amerikietiška amerikietiškos pozicijos buvo laikomasi į diskriminaciją ir panašiai, ir buvo ir lygybės direktyva, ir kitų direktyvų, kurios buvo labai reikšmingos, bet mes matome, kad pati idėja, kas yra mažuma, turint omenyje, kad apsaugos mechanizmai labai dažnai yra tarptautinio pobūdžio, jungtinės tautos taryba, Europos taryba ir panašiai. Tai tai, ką daro Europos Sąjunga, yra labai dėl to sudėtinga. Ir kiek veiksminga gali būti Europos Sąjunga, tai čia yra didžiulis klausimas. Pavyzdžiui, pagal lygybės direktyvą, pavyzdžiui, gyvendinimas buvo labai uh, nevienodas ir ar tikrai buvo įtrauktos visos mažumos. Ir nors ši ataskaita parašyta, atsižvelgiant į savo iniciatyvą rengiamą nu, pono Nadžiai pranešimą, aš manau, kad šio pranešimo vertė yra kur kas didesnė. Ir aš tikiuosi, kad kolegos pasinaudo šią studiją, nes autoriai iš tiesų yra labai patyrę. Teisininkai, ponė Gilt, pavyzdžiui, ir yra kalbama apie daugias sluoksnį klausimą. Ir aš tikiuosi, kad šioje ataskaitoje žmonės supras, ką gali padaryti ES. Ir tai yra reali problema. Nežinau, ar Elspeth, Elspeth Kild kiti pasiūlė vertinimo komisiją, tokią ES vertinimo komisiją, pavyzdžiui, anksčiau, nes paprastai tai yra labai sudėtingas procesas kalbant apie mažumas, kurios susiduria su diskriminacija, toms mažumoms kreiptis į teismą yra labai sudėtinga ir kokį vaidmenį čia vaidina Europos Sąjunga. Turime pagrindinių teisų mechanizmus, bet jie paprastai yra taikomi valstybių narių atžvilgių, o ne pavienių asmenų atžvilgių. Taigi ši ataskaita yra labai svarbi, bandant išsiaiškinti, kokį vaidmenį čia galėtų suvaidinti Europos Sąjunga. Ir aš manau, kad darbas atliktas puikiai, tačiau tai yra tik iš pirmo žvilgsnio lengvas klausimas ir labai sudėtingas klausimas, nes mažumų klausimai patenka į tarptautinę teisinę sistemą. Taigi rekomenduočiau kolegoms pasiskaityti šią studijos ataskaitą. Ji parašyta tikrai ne šiaip savo, ten yra daug pateiktos informacijos, kuri buvo sukaupta per atitinkamą laikotarpį. Taigi labai Jums dėkoju. Ar būtų klausimų? ypač apie šią ataskaitą. Aš turiu klausimą, jeigu niekas daugiau ne, neturėtų. Ne? Mano klausimas būtų susijęs su mažumomis ir direktyvomis. Ponas Nadžiai savo pranešime tikriausiai kalbės apie tai, kaip apibriežti kalbinės mažumas ir kitas mažumas ir rašys tą ataskaitą jums, kaip jūs įsivaizduojate galėtų skambėti tas apibrėžimas, kaip galėtų būti apibrėžiama mažuma, kuri susiduria su diskriminacija, kiek pasikeitė ta situacija bėgant metams ir kaip įvairios mažumos čia galėtų būti įvardyjamos, tai yra žmonių grupė susidurinti su diskriminacija, rasistinė, religinė diskriminacija. Taigi, kaip toje sistemoje vertinami ES piliečiai, kokia jiems yra numatoma apsauga, ar tikimasi, kad ji bus suteikiama, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau Europos pilietis, kuris kenčia nuo diskriminacijos darbe, nes esu musulmonas, tarkim, tai kokiu keliu man eiti, ko aš galiu tikėtis iš ES, ar aš galiu tikėtis, kad ES mane apsaugos pagal direktyvą, ar aš galiu tikėtis kažkokio tai uh, bendres, bendresnės kažkokios tai apsaugos ir kaip aš save vertinu kaip mažumos atstovą šiame kontekste. Tai yra geras klausimas, nes mažumų skirstimas ir apsaugos klausimas yra labai sudėtingas vertinant atskirą žmonių grupės, bet e, aš tikrai pakviešiu visus perskaityti šią ataskaitą, kad suprastume, suprastumėme, kaip vyksta su pavieniais asmenimis ir panašiai, su mažumomis, kokia yra jų apsauga, ar jie tikisi apsaugos kaip grupė, ar kaip pavieniai asmenys pagal teisinę šalies sistemą, koks es vaidmuo. Aš žinau, kad klausimas labai platus, bet jis yra svarbus, nes mes galime toliau renkti savo iniciatyvą tuos pranešimus, bet galiausiai mes turime suprasti ir apibriežti, koks tas ES vaidmuo, nes pažangos yra pasiekta šioje srityje, ne tik šiame komitete, bet taip pat ir užimtumo socialinių reikalų komitetas dirbau toje srityje, jis atsakingas už direktyvas. Ir taip pat yra horizontalioji direktyva, koks jos vaidmuo, ar iš vis ji kokį tai vaidmenį suvaidina. Ačiū už gražius žodžius ir už klausimą. Studijoje mes supratome, kad kalbant apie apibrėžimus, dabar bent jau tai yra išskirtinė valstybių narių sritis, būtent jos nusprendžia, kas yra mažuma, bet Europos tarybos e, yra pagrindų konvencija dėl mažumų ir ten apibrėžimos tam tikros ribos, kurių turi laikytis valstybės narės. Tačiau mums tai nėra vien tik tai apibrėžimo klausimas, kas yra ta mažuma Bet kai kalbame apie sisteminę institucinę diskriminaciją, tada keliamas klausimas, ką daryti. Toks buvo mūsų keliamas studijoje klausimas. Na ir mes supratome, kad netgi jeigu nėra, nėra teisės apibriežti, kas yra mažuma, pavyzdžiui, Romų atžvilgių, vis tiek ES per antrailius teisės aktus politikos priemonės yra daug ką jau nuveikusi ir yra įtvirtinusi tam tikrą apibrėžimą. ir imasi tam tikrų priemonių, kaip e, Romai valstybėse narėse ir klajojantis žmonės būtų geriau apsaugomi ES ir vertant istorinius, pastaros istorinius įvykius 2010 metus, kai buvo iškeldinami iš Prancūzijos ir Italijos Romų žmonės, tai tada tie klausimai nebuvo sprendžiami per nacionalinės Romų integravimo strategijas. Tai reiškia, kad reikia, kai kalbant apie, kalbame apie institucinį, tikslinį diskriminavimą tam tikrų mažumų, dėl to, kad tie žmonės priklauso kažkokiai konkrečiai grupiai. O kaip ES galėtų geriau apsaugoti pavienius asmenis, jeigu tai yra pavienios mens atvejis. Tai čia tada horizontalioji direktyva gali būti panaudojama dėl nediskriminavimo, kuri vis dar yra galiojanti direktyva, nes asmenys turi tikėti, gal, turi tikėtis tos pačios apsaugos, jeigu yra diskriminuojami ar darbo, ar darbo rinkoje, lygiai taip pat kaip mm, jeigu jie būtų diskriminuojami viešo gyvenimo kitose srityse, ne, nepriklausomai nuo priežasčių. Nes direktyvoje dabar galbūt yra tik tai bendresnė tokia apsauga apibrėžiama įvairiose gyvenimo srityse, kalbant apie vienodas galimybės ir lygybės direktyva yra, kuri užtikrina lygybę tik tai užimtumo srityje, taigi tą klausimą reikia spręstis, spręsti, bet jeigu yra sisteminių institucinių diskriminavimo atvejų, tai tuo met mažoritarinė sistema ima viršų ir labai sudėtinga pilietiniai visuomeniai ar nacionaliniams mechanizmams, lygybės institucijoms užtikrinti teisės tokiems žmonėms, jeigu nėra priežiūros mechanizmo Dėl to mes ir kalbame apie teisinės valstybės principą, kuris turi būti įvedamas į sistemą. Dėkoju. Labai ačiū. Iš tiesų labai išsame ataskaita ir aš tikiuosi galėsime ją pasinaudoti ne tik rengiant šią, šį pranešimą savo iniciatyvą, galėsime, manau, pasinaudoti šią studiją ir kitais atvejais, kalbant apie pagrindinės teisės ir mažumų situaciją. Dėkoju už atliktą darbą. Elspet, perduokite geriausius linkėjimus ir kitiems kolegams, kurie prisidėjo rengiant šią ataskaitą. Dabar galime pereiti prie kito klausimo. Persime prie 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 klausimų. 11-12 taipogi, nes visi jie yra ataskaitos apie šalis ir rekomendacijos, kurias pateikė komisija dėl tarybos sprendimo, kur yra kalbama apie galimybę pradėti dėrybas dėl susitarimo tarp ES ir įvairių šalių iš viduržėmio jūros ir artimų rytų bei Šiaurės Afrikos regionų dėl galimybės keistis asmens duomenimis. Mes e, žinome, kad komisija pateikė rekomendacijos projektą balandžio 25 dieną. Ir to šalis yra Alžyras, Izraelis, e, Jordanija, Libanas, Marokas, Tunisas ir Turkija. Šiandien kalbame apie pranešimo projektus, kuriuos aš pristačiau. Aš kaip pranešėjas norėčiau pabrėžti, kad parlamentui siūlau užbaigti uh, svarstymus kuo galima greičiau ir norėčiau pasakyti, kad dėrybos turi prasidėti kuo galima greičiau su tam tikromis šalimis. Parlamentas. Taigi, dar norėčiau kolegoms paaiškinti. Tas paaiškinimas nėra toks trumpas. Mūsų informavo, kad taryba, Europolas yra pasirengę pradėti šias dėrybas greitai. Uh, E, parlamentas e, sutikimo procedūrą naudos dėrybų pabaigoje. Labai svarbu, kad mes nusiųstumėme visgi politinį signalą tarybai ir komisijai, taip pat šalims. Dėl to, kokiais esminiais principais reiktų vadovautis e, dėrybose. Ir kaip jūs skaitėte pranešimo projektuose, čia tai parašyta, bet kol kas tų pranešimo projektų niekas ne, ne, neskaitėte. Jeigu skaitėte, tai tuomet dėrybiniai įgaliojimai turi atspindėti tą reikšmę, kurią mes skiriame pagrindiniams teisėms ir laisvėms Europos parlamente. Teisėsauga yra labai svarbi, svarbu ir turi gauti tinkamas priemonės, tačiau reikia užtikrinti ir teisiškai saistančius saugiklius tam, kad apsaugotume asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, kai yra pateikiami tie duomenys. Negalime susilpninti duomenų apsaugos principų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Kaip EDPS teisingai pabrėžė savo nuomonėje, labai svarbu, kad duomenys ir perduodami būtų laikantis tam tikrų principų ir pagal atit, užsibrieštus tikslus. Taip pat komisija turi atlikti poveikio vertinimus tam, kad reikalingi saugikliai kiekvienos šalies atžvilgių būtų integruoti į susitarimus. Klausimai tokie kaip tolesnis apdarojimas, duomenų saugojimo laikotarpiai, specifiškumo principas ir draudimas keistis duomenimis, kai kalba eina apie žiaurų ar nežmonišką elgesį. Tai yra rizika, kuri turi būti mūsų e, raudonoji linija Taip pat kalbame apie nusikaltimų tipus ir jų apibrėžimus. Taigi, kolegos, mes ES EDPS e ir nacionalinės duomenų apsaugos institucijas turime, tačiau ne visos šalys partnerės turi tokias pačias nepriklausomas priežiūros institucijas. Taigi aš siūlyčiau įtraukti prievolę tam, kad abi šalis apibrieštų ir numatytų tokią instituciją, kuri galėtų nuspręsti, suspenduoti arba nutraukti susitarimą, jeigu yra pažeidimo atvejis. Yra akivaizdu, bet, kad bet kokie duomenys, kuriais yra keičiamasi, gali būti perdudami tai pači, toje pačioje šalyje, jeigu yra laikomasi perdavimo tikslo, pirminio perdavimo tikslo. Ir duomenys susiję su rasinė ar etninė kilme, politiniais įsitikinimais, religiniais, filosofiniais įsitikinimais, profsąjungos narystė, genetiniais duomenimis, duomenimis susijusiais su asmens sveikatos ir lytiniu gyvenimu gali būti perduodami tik išskirtiniais atvejais ir tam turi būti numatyti labai aiškus saugikliai. Taigi, kolegos, aš norėčiau pabrėžti, kad mes suprantame tai, kad Europolas nori pasirašyti tokius tartutinius susitarimus, kad būtų galima keistis asmeni, asmens duomenimis su tomis šalimis, apsaugos. Tačiau mes turime išlikti budrus ir mūsų Europos duomenų apsaugos standartai, žmogaus teisų, atskaitomybės standartai negali būti sumenkinti. Taip pat reikia pažymėti, kad jeigu bus pasiektas susitarimas, tuo atveju, jeigu nebus laikomasi Sąjungos duomenų apsaugos hartijos, tuomet atsakomybės klausimas hartijos pažeidimo, dėl hartijos pažeidimo ir ES duomenų apsaugos teisės aktų bus keliamas. O dabar norėčiau suteikti žodį visiems, kurie norėtų pasisakyti iš politinių frakcijų. Ir taip pat norėčiau informuoti kolegas, kad pas mus yra atvykę ir komisijos, ir EDPS atstovai, duomenų apsaugos tarnybos atstovai. Ar būtų klausimų? Kas norėtų pasisakyti? Pone Sipel, virgit, prašau. Uh, Ačiū, Klodai. Mes jau buvome surengę pirminį apsikeitimą nuomonėmis dėl šių susitarimų. Šalis ten be abejo minimos labai įvairios juose visuose. Savo įvadinėjame pasisakymę, jūs minėjote kai kurias problemas, kurių gali iškilti. Ir aš manau, kad mes galim tik pabrėžti, kad ne tik situacija tose visose šalise, kurios yra įtrauktos į sąrašą, yra skirtinga, bet taip pat yra ir problemų susijusių su tuo, kaip su tom šalim elgtis, kaip ten uh, užtikrinama duomenų kontrolė. Ar visą tai, visą tai reikia atsižvelgti. Mes nenorėtume, kad ES piliečių duomenys patektų į šalis, uh, kurios negali užtikrinti, kad su jais tinkamai bus elgiamasi, kai nežinoma, kokios pasiekmes tų duomenų apdorojimo gali staiga iškilti. E, būtent dėl tos priežasties mes surengėme pirminį apsikeitimą nuomonėmis su Europolu ir Europos komisija. Bet manau, kad būtų naudinga e, išgirsti detalesnius atsakymus apie dabar vykstančią procedūrą, kad galėtume išsiaiškinti, ko reikia toliau E, aš manau, kad tas kritinis pasikeitimas nuomonėmis su kitomis institucijomis būtų reikalingas, kad žinotume, kas dabar, kokia yra situacija ir kas vyksta. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Labai naudingas klausimas. Ar kas nors dar norėtų klausti ar komentuoti? Ar suteiksime žodį kolegoms? Panas. Masirski, žodis jums, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikite žodį. E, kaip atrodo tarybos pozicija? Keletą žodžių apie tai. Mes, va, aš atstovauju pirmininkaujančiai valstybei ir taip pat vadovauju darbo grupiai, kuri diskutavo dėl šių sprendimų. Jau vyko šeši posėdžiai. Sprendimo projektas e, taryboje buvo aptartas jau valstybės narės naudojusi kiekvieną progą. Norėdamus pabrėžti, kad mes turime turėti labai aiškius ir konkrečius saugiklius, kad tinkamai yra saugomi tose valstybėse asmens duomenys, kad ten užtikrinamos žmogaus teisės ir individuo teisės. Kaip jūs minėjote, ponė pirmininkė, savo vadiname pasisakymę, mes EDPS nuomonės jau sulaukėme ir ten taip pat e, yra dalykų, kuriuos tengiamės įtraukti į savo tekstą. Kitas posėdis mūsų vyks rytoj. Tikiuosi, kad dėl teksto bendro sutarsime ir paskui bus patvirtintas korepere ir taryboje. Dėkoju. Okay, Ačiū Europos komisijos vardu. Ponas Mičiai. Pone Mičiai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Labadiena visiems garbiems komiteto nariams. Norėčiau padėkoti ponui pirmininkui ir pranešėjams už šį svarbų pranešimą, už indėlį šį pranešimą. Jūs mums suteikėte daugiau galimybių rengintis darybų procesui. Manau, kad jūsų išreikštas susirūpinimas yra svarbus ir mums, mes tą esame išsakę, mes turime užtikrinti, kad busimi susitarimai e, bus tie, kur bus numatyti esminiai saugikliai susijęs su asmens privatumu, sutinkama asmens duomenų apsauga, pagrindinių teisių apsauga, kaip tai yra numatyta Hartijoje. Mes Europos komisijoje darome viską, kad būtų užtikrinta, jog visi reikiami saugikliai e, bus numatyti ir kad jie atsispindės tose direktyvose, dėl kurių deramasi. Kaip pirmininkaučios valstybės atstovas ką tik paminėjo, vyko jau diskusijos su valstybėmis narėmis dėl e, dėrybų direktyvų ir visos tos diskusijos padėjo labiau sustiprinti tekstą. Ir tikiuosi, kad jūs taip pat pastebėsite, kad sprendimas tarybos ir direktyvos e, suteiks galimybę pradėti komisijai darybas ir mes tikimės, kad tuose dokumentuose atsispindės visi jūsų ataskaitoje paminėti dalykai. E DPS taip pat yra išreiškęs tam tikro susirūpinimo, prie kurio taip pat dar turėsime padirbėti. Vienas dalykas dar, kurį norėčiau pakomentuoti, yra štai koks. Jūs savo pranešime jūs kalbate apie e, priežiūros institucijos vaidmenį minėtose šalyse. Be abejo, priežiūros institucija yra vienas iš svarbiausių elementų, kalbant apie duomenų apsaugą. Tai yra vienas iš svarbiausių saugiklių. Ir tai yra tas tikslas, dėl kurio mes ketiname kovoti, tačiau paskirti duomenų apsaugos struktūrą arba jos, arba, man atrodo, atsisakyti sutarties, jeigu tokia struktūra šalyse nenumatoma, šiek tiek viršytų mūsų kompetencijos ribas. Mes darysime viską, kad e, mūsų su, antra suinteresuota pusė įgyvendintų tos numatytus saugiklius, kad e, direktyvose būtų kalbama taip pat ir apie stebėsenos mechanizmą ir periodinį sustarimų įvertinimą. Ir be abejo, tai bus klausimai, kurie užims svarbę vietą Europos komisijos darbo atvarkėje. Ir apibendrinama, ponė pirmininkė, norėčiau patikinti Jūs, kad Europos komisija e, džiaugsis galėdama nuolatos atsiskaityti Jūsų komitetui apie tai, kaip vyksta dėrybos. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. O dabar EDPS vardu kolega Vierovski. Sveiki atvykę ir žodis Jums. Thank you, Mr. Chairman. Uh, most of the uh, opinion... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dauguma mūsų šeikštų institucijų pastabų buvo įtraukta į rengiamus dokumentus, apie tai buvo kalbama diskusijoje ir Europos parlamente. Tad uh, norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės tuo, kaip atrodo pateiktas pranešimas. Daugelis dalykų paminėtų pranešime yra, sakyčiau, esminės svarbos toliau diskutuojant šią temą. Norėčiau tris paminėti ypač svarbius dalykus susijusių su duomenų apsauga. Pirmiausia, duomenų perdavimo klausimas. Čia pranešime apie tai kalbama dviejose punktuose. Ten yra pasakyta, jog duomenų perdavimas institucijoms šalyse turi būti susijęs su duomenų perdavimo pradiniu tikslu. Ir tas vidinis duomenų perdavimas e, e, turėtų likti vidiniu, į kitas šalis duomenų perduoti turi būti negalima. Tai yra praktinio darbo reikalas. Ir aš manau, kad susitarimas e, čia turi būti labai aiškus. Man atrodo, kad susitarimas yra e, kaip tik toks, su Europolu diskutavome ir e, sutarėme, kad turbūt daroma viskas, kad būtų užtikrintas tų saugiklių laikymasis. Kitas dalykas. Pranešime raginama E, pasakyti, kad būtina laikytis tam tikrų apribojimų duomenys, kurie teikiami Europolui, kurie esminiai mums galėtų būti perduoti tik labai es, e, aiškiomis aplinkybėmis, apibrieštomis, nustatytomis aplinkybėmis. Yra šalių, kurios jau turi tokią duomenų apsaugos sistemą, kuri gera ir numatyta, pavyzdžiui, Izraelis. Bet yra tokių šalių, kurių duomenų apsaugos sistema ir mums daug mažiau aiški, pavyzdžiui, Alžyras. Tad e, norėčiau padiskutuoti su Europos su komisija apie atskiras tas šalis. Bet um, būtų geriausia, aišku, visus tos komentarus gauti rašytinę formą ir jas aptarti. Ačiū ponui Virovskis, sako pirmininkas. Ir manau, kad Dabar šiuo klausimu pasisakė visi norėjusiai tai padaryti. Gegužės 30 diena yra pakeitimų pateikimo laikas. Iki 18 valandos tai galima padaryti. Ir manau, kad plenarinėme posėdėje Liepą bus galima balsuoti dėl šio pranešimo. Tad ačiū Birgit, ačiū kitiems kolegoms už jų pasisakymus. Again, a bit ahead of time. I'm just checking if we can go ahead on the next point. Ar jau galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo? Ar dar turime lukterėti? So, colleagues have been advised that um, for the next... Prieš perinant prie 14 klausimo, štai ką tik sulaukiau patiksimo, kad kolegų, kurie turėtų dalyvauti jį nagrinėjant, jų dar nėra. Tad pusvalandžio pertrauką. Taigi 14. darbo tvarkės klausimas bus nagrinėjamas 11 valandą. Ar gali nutikti taip, kad galėsim pradėti nagrinėti anksčiau? Pusvalandžio pertrauka. Galbūt galėtume sutarti kad susirinksime 10.55. 10.55 lauksiu visų salėje, 25 minučių pertrauka ir tada 14 darbuotojų klausimas. 10.55, thank you. 10, sorry, is it strange that it's 10.55 instead of 11? No, it's just that we have votes at 11.15, so it gives us 20 minutes.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

Colleagues, thank you for your patience. We can uh, deal now with point 14 before we uh, move to the votes at 11.15. We've just been... 11.15 pradėsime balsavimą, taigi dabar labai greitai e, perėsime prie kito darbo tvarkės klausimų. 14 tiksliau klausimo prieš pat balsavimus. Jie aptarsime, tai yra e, mūsų delegacija, delegacijos apsilankimas SEPOL. E, teisės saugos mokymo agentūroje. E, Kinga Gal buvo mūsų delegacijos pirmininkė, kai lankėmės Vengrijoje. Ji taip pat yra apie pranešėją dėl SEPAL reglamento, buvo pranešėja 14-15 metais, taigi ponas Mamikins, ar jis yra atvykęs, ne? Mes paprašysime, kad Kinga pristatytų pirmiausia misijos ataskaitos projektą, po to galės pasakyti ir ponas Mamikins. Taigi prašau, pristatykite ataskaitos projektą. Ačiū pirmininkė. Turiu keliais žodžius, keliais žodžiais e, papasakoti apie mūsų apsilankymą Sepol. Uh, agentūroje balandžio mėnesį ir trumpai pristatyti ataskaitą. Pačią ataskaitą jūs, aišku, galite patys persiskaityti ir viskas, kas yra svarbiausia, yra toje ataskaitoje. O aš pasistengsiu trumpai kalbėti, bet pabrėšiu pačius svarbiausius dalykus, ką sužinojome apsilankimo metu. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad labai retai galime surenkti tokią misiją, kai iš tiesų akivaizdu, kad yra pripažįstamas mūsų čia atliekamas darbas. Sepol darbuotojai mus informavo apie tai, kad kai mes pasiūlėme pakeitimus ir naują įgaliojimą Sepol agentūrai, kad tai buvo labai atspindėtas Sepolo darbe ir turėjo įtakos tam darbui nuo mokslinio tyrimų centro, uh, kuris net nelabai žinojo, ką daro ir turi daryti, tai dabar yra įsteigtas centras, kur tikrai vedami mokymai, kurie ypatingai reikšmingi saugumo, kovo su terorizmu srityje ir taip pat jie prašo vis daugiau, reikalauja vis daugiau iš savo darbuotojų, gali jų, juos apmokyti, dalintis informaciją, suteikti patirtį tiems, kurie iš tiesų turi dirbti vietoje. Tas yra dabar įmanoma dėl to, kad mes pakoregavimo įgaliojimus ir juos papildėme. Taigi tikrai buvo labai pagirtas Libė komiteto darbas ir parlamento darbas. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Taigi, trumpai norėčiau pasakyti, kad mūsų apsilankimo tikslas buvo įvertinti pastarosius poslinkius Apple darbe, kuomet buvo pradėtas, pradėjo galioti naujas agentūros darbo metodas 16 metais. Aš ir kolega iš Socialdemokratų frakcijos ponas Mamikins. Mes e, surengėme tikrai labai įdomias diskusijas su vykdomuoju direktoriu, direktoriumi, direktorius pavaduotojų laikinai einančių pareigas, taip pat ir Libe komiteto sekretoriato darbuotojai labai puikiai surengė tą apsilankymą ir, man atrodo, ataskaita ir aiškiai tai atspindi, atspindi, kas buvo ten nuveikta. Lankėmės Apol štabe. Vengrijos valstybė suteikė tą pastatą ir buvo finansuotas vyriausybės jis, taigi dabar Sepolas e, turi labai gražų ir puikų renovuotą pastatą, bet galiausiai jiems pritruko erdvės dėl to, kad atsirado vis naujų užduočių ir atsirado didžiulis susidomėjimas jų darbu. Ponas Šrioderis, direktorius, pabrėžė, kad Europos politiko, policijos kolegija dabar tapo Teisės saugos pareigūnų apmokymo centru ir tai reiškia, kad tikslinė grupė išplėsta pagal e, išplėstus naujosius įgaliojimus ir nauja, naujovė teisinėme pagrindė yra ta, kad agentūra ne tik turi paremti ir koordinuoti veiklą, kurią atlieka nacionaliniai partneriai, bet taip pat ir įgyvendinti mokymus ir parengti tinkamą mokymosi medžiagą ir priemonės. Tai irgi yra labai svarbu. Taigi 2017 metais greitai keičiantis politiniams prioritetams, Sepolas 208 mokymus surengė, įskaitant 100 penkias reziden... vietoje atlieka, atliektas, atliktas veiklas, aštuonis kursus internetu. Ir galiu pateikti daugiau skaičių apie tai, kaip buvo atliekamas tas darbas, kaip jis buvo plečiamas. 2014 metais dalyvių skaičius EPOL organizuojamuose mokymuose buvo 10 tūkstančių maždaug. 2017 metais jau kalbame apie 23 700 dalyvių tuose mokymuose ir SEPOL veikloje apskritai ir klientai labai patenkinti tais mokymais. Mokymo veikla vis daugiau yra sutelta ties ES politikos prioritetai, susiję daugiausia su operatyviniu personalu. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir jų specifiniais poreikiais. Tai nėra vien tik tai teoriniai dalykai, kurių jie moko, bet ir tai, kas yra, gali, gali būti panaudojama kasdien atliekant operatyvinę veiklą vietoje. Ir tokios žinios yra suteikiamos aukšto lygmens tarptautinių ekspertų. Sepolas žinių centrą kovai su terorizmu yra įsteigęs ir patirtis rodo, kad specifinė Europinio bendradarbiavimo pridėti, pridėtinė vertė egzistuoja šioje srityje, kadangi nacionalinės parengties, nacionaliniai parengties lygiai yra labai skirtingi kovai su terorizmu ir reikia keistis žiniomis bei informacija per tokius jungtinius mokymus. Sepolas kalbėjo apie tai, kad yra nepatenkinti mokymo poreikiai ES, kovai su kibernetiniais nusikaltimais, taip pat jie veikia rimtų organizuotų nusikaltimų prevencijos rytyje, e, didina pajėgumus trečiosiose šalyse ir bandomasis projektas dabar įgyvendinamas ES kovos su terorizmu partnerysčių, partnerysčių šalyse, Šiaurės Afrikoje, artimuose rytuose. Tai yra irgi labai naudinga būtent dėl to, kad yra keičiamasi informacija ir žiniomis su operatyviniais darbuotojais apie tai, kaip elgtis terorizmo atveju. Pagrindinių teisų skatinimas yra labai svarbus da, elementas Apple darbe. Tačiau ponas Šioderis nekarta pabrėžė, kaip ir kiti darbuotojai, kad vis augantis Apple darbo krūvis nėra suderintas su išteklių didinimu. Dėl to buvo pasakyta, gan e, dažnai susitikimų metu ir buvo akcentuojama diskusijų metu, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje būtų galima numatyti labiau subalansuotą ir tvarų lėšų skirimą iš ES biudžeto ES vidaus saugumo sričiai finansuoti. Taigi, pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad Aš asmeniškai tikrai labai vertinau CEPOL darbo kokybę ir norėčiau pasakyti, kad atsižvelgiant į rezultatus ir tą puikią reputaciją, kurią užsitikrino agentūra pastaraisiais metais, aš manau, kad tai, ką, me, ką mes e, padarėme šiame komitete, būtent, kad išsaugotumėme specializuotą instituciją, kurie apmokytų teisėsaugos pareigūnus. Tai iš tiesų yra į ateitį orientuota agentūra ir aš norėčiau pasakyti, kad atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad reikia didinti išteklius ir agentūros finansavimą, nes jie atlieka tikrai labai naudingą darbą, turint omenyje, kad įgaliojimai išplėsti ir darbo krūvis išaugęs. Taigi aš pasisakyčiau už tai, kad labiau subalansuotas ir tvarus finansavimas turėtų būti užtikrinamas šiai agentūrai agentūrai. Ir dar norėčiau padėkoti kolegai, ponui Mamikins, kuris dalyvavo kartu su manimi susitikimuose ir diskusijose, ir taip pat darbuotojams, Libė komiteto darbuotojams už jų atliktą darbą ir už tai, kad parengė ataskaitos projektą. Ačiū, Kinga. Ar būtų kitų kolegų, kurie norėtų pasisakyti apie CEPOL ataskaitą, apsilankimo ataskaitą? Uh, Jeigu ne, norėčiau padėkoti poniai Gal už ataskaitos pristatymą ir dar kartą pabrėžti, kad labai svarbu mūsų komitetui atidžiai stebėti agentūrų darbą ir reguliariai jose apsilankyti pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. Taigi dėkoju už apsilankymą ir parengtą ataskaitą. Dėkoju. Šešios po vienuolikos balsuosime lygiai vienuolika penkiolika. Laukiame, kol ateis daugiau kolegų. Po 11.15 pradėsime balsavimą ir kol kas tiek. Lauksime iki 11.15.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 If everyone can uh, take their place, we're going to begin. Legos kviečiu visus susėsti, pradėsime elektroninį balsavimą. Žadėjau, kad pradėsime balsuoti laiku, tai prašau visus susėsti. Pradėsime nuo balsavimų. Norėčiau vieną pranešimą perskaityti. Aš pradžioje paskelbiau, kad dėl privatumo skydo klausimo pranešėjas pasikalbėjo su atitinkamomis frakcijomis ir nusprendė, kad reikia dar suderinti kompromisus, kompromisinius pakeitimus ir dėl šios priežasties ir dėl to, kad ne visi dalyvauja, atidėsime balsavimą dėl privatumo skydo, apie tai buvo pranešta posėdžio pradžioje, bet aš dar kartą pranešiu, jeigu kas nors nori išsakyti apie tai savo nuomonę, bet buvo sutarta, kad tai pasielgti būtų prasminga. Taigi balsavimas atidėtas, bet balsuosime, kuo galima greičiau. Dabar perėsime prie kito balsavimo, tai yra pranešimas, kur kalbama apie tarybos sprendimo projektą dėl likusių nuostatų įgyvendinimo. Kolegos, prašau visus susėsti tyliai. Taigi balsuosime dėl pranešimo, kur kalbama apie tarybos projekto, sprendimo projektą dėl likusių nuostatų dėl Šengeno teisės aktų susijusių su Šengeno informacijos sistema įgyvenimu Bulgarijoje ir Rumunijoje. Norėčiau pasakyti, kad daug tarybos dokumento nuorodos, nuorod, numeris nėra teisingas 15 820 brūkšnelis 1 2017 pirma redakciją. Ar pranešėja ponė Makoviai norėtų pasisakyti prieš balsavimus? Prašau, ponė Makoviai. Ačiū. Mes prieartėjome <clears throat> prie Šengeno, Rumunija ir Bulgarija. Ir matome tuos įspėjimo signalus, kurie numatyti kitose valstybės narėse, kai ir atsisakoma įleisti į ES, tačiau kitos šalis nemato tų įspėjimo signalų, kurios įvedė Bulgariją ir Rumuniją į sistemą. Ir tas pranešimas, dėl kurio šiandien balsuojame, tie įspėjimo signalai, kurias, kuriuos įvedė Bulgarija ir Rumunija Šengeno sistemoje, dabar bus matomi visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad mes iš esmės bendradarbiausime politiniu ir techniniu lygmeniu su visomis Šengeno šalimis. Taigi dėl to ir sakau, kad prieartėjome dar labiau prie Šengeno. Uh, Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Aišku, kiekvieno ES piliečio saugumas yra mums esminis dalykas ir dėl to valstybės narės turi įvesti tinkamus, tikslius duomenis ir tą padaryti laiku į informacinę sistemą ir tarp valstybių turi vykti bendradarbiavimas. Dėkoju. Ačiū. Galime pereiti prie balsavimo. Visi pakeitimai buvo atsiimti, taigi galutinis balsavimas vardiniu būdu, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 34 balsavo už, vienas prieš, du susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dėkoju ponia Makoviai. Dabar persime prie kito balsavimo. Tai yra pranešimas dėl susitarimo tarp ES ir Šveicarijos konfederacijos dėl papildomų taisyklių susijusių su priemonė dėl finansinės paramos išorės sienoms ir vizoms ir vidaus saugumo fondui. Vienas balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 34 balsavo už, vienas prieš, 3 susilaikė. Dabar perėsime prie kito klausimo, kito balsavimo. Balsuosime dėl pranešimo dėl sustarimo tarp ES ir Islandijos, vėlgi dėl papildomų taisyklių, dėl finansinės paramos išorės sienoms ir vizoms, vėlgi tai yra dalis vidaus saugumo fondo. Vistisenas yra pranešėjas, ponė Vistisenai, ar norite ką nors pasakyti? Jo čia net nėra. Tai jis negali pasisakyti. Nebijokit. Tomai, ar lėktuvas tavęs laukia, kodėl taip skubi? Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 33 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Kitas balsavimas dėl skirimo, vieno nario skirimo į atrankos komisiją pagal 17 metų 1939 reglamento 14 straipsnį. Gavome pasiūlymų iš frakcijų. Alfabeto tvarga pirmasis Antonijo Mūra balsuosime elektroniškai, slaptai. Prašau, balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 34 balsavo už, 3 prieš, 1 susilaikė. Už tai, kad ponas Mūra galėtų pradėti darbą šioje komisijoje, taigi balsavimas baigiamas. Ir posėdis baigiamas e, birželio ketvirtą ketvirtąją, trečią valandą bus kitas mūsų posėdis. Dėkoju.